Bene, cominciamo questa. Kągi, kviečiu visus pradėti. Pradėti klausimą, kurio metu kalbėsime apie saugumo politiką ir žmogaus teisės. Bendras klausimas, jį organizuoja žmogaus teisų pakomitėtis ir saugumo bei gynybos pakomitėtis. Tad dabar norėčiau pasveikinti ponę Claire Moody. Ji yra saugumo ir gynybos pakomitečio vicepirmininkė. Sveika atvykusi. Pagrindinis šio klausimo tikslas yra nustatyti iššūkius kylančių žmogaus teisėms susijusius su saugumo politika trečiosiose šalise. Taip pat pakalbėti apie gerosios praktikos pavyzdžius E, kurie yra svarbus, kalbant apie žmogaus teisų gynimą, skatinimą. Svarbu apsaugoti žmogaus teisės saugumo ir gynybos politikos kontekste, apie tai kalba e, ir Europos Sąjungos institucijos ir nacionalinių lygmenių tai akcentuojama. Junktinių tautų rezoliucija 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo 2000 metų spalio mėnesį buvo patvirtinta ta rezoliucija ir ją visiškai palaiko ES, e, tai patvirtina ir vėliau patvirtintos rezoliucijos. ES taip pat turi savo strateginį požiūrį skirtą moterims, saugumui ir taikai. Tai rodo, kad reikia saugoti moteris ir mergaitės, siekiant pasie užtikrinti testinę taiką ir saugumą. ES yra įsipareigojusi skatinti e, lyčių perspektyvos įtraukimą į bendrąją saugumo politiką. Ir šiandieną turime įtin daug svečių. Ambasadorė ponia Marinaki. Jį dirba su NSR 1325 rezoliucijos įgyvendimu, taip pat Birgit Liozer. Ji yra CSDP ir reagavimo į krizių e, centrą direktoriaus pavaduotoja, taip pat Marija Alkalė Sančias. Ji e, dirba profesorė Kadizo universitete. Taip pat ponė Linio Bruno. Ji priklauso Švedijos feministų partijai. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį vicepirmininkiai, saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkiai Claire Moody. Galbūt jį pasidalins savo išanginėmis pastabomis. Ačiū, Antonijo. Aš kaip ir jūs džiaugiuosi tuo, kad tikrai galime dirbti kartu šiais svarbiais klausimais. Norėčiau pirmiausia pasveikinti atvykusius ekspertus, taip pat jūsų pakomitečio narius, uh, kitus svečius susirinkusius į šias diskusijas. Man atrodo, kad ES apibrėžia tai, kiek rimtai mes žiūrime į žmogaus teisės, jų apsaugą, pamatinių teisų užtikrinimą. Kalbant apie um, saugumo o, politiką, žmogaus teisės yra svarbiausias aspektas. Ir aš šiandieną ypač norėčiau susitelkti į svarbiausius žmogaus teisų srities elementus. Lyčių klausimai, moterų teisės yra problemos, kurios itin aktualios man. ES bejas valstybės narės yra įsipareigojusios įgyvendinti jungtinių tautų moterų ir saugumo darbo tvarkę ir integruoti ją į savo politikos kryptis. Tai ypač e, svarbu kalbant apie tą 1325 rezoliuciją, kurią minėjote, patvirtintą prieš 20 metų konfliktų prevencija, vykdomos e, dėrybos dėl taikos. Moterų vaidmuo yra svarbus visur, kalbant apie priimamus sprendimus. Tai taip pat susijęs su saugumo ir gynybos politika, nes dažniausiai konfliktai, e, smurtinės situacijos neproporcingai e, stipriai paveikia moteris. Jos susiduria su smurtu, kuris yra pagrystas litimi. Norėčiau jūs taip pat patikinti, kad mes turime uh, E, e, tvarę ilgalaikę politiką orientuotą į taikos užtikrinimą ir ES valstybės narės taip pat siunčia savo darbuotojus į civilinės misijas, į karinės operacijas. Be abejo, viskas priklauso nuo dalyvaujančių valstybių narių politikos. Tad dauguma tų siunčiamų darbuotojų yra vyrai. Moterų dalyvavimas tokiuose civilinėse misijose ar karinėse operacijose yra palankiai sutinkamas vietos um, bendruomenių, nes tada lengviau tarsi tampa užmėgsti ryšius su tokių misijų nariais. Tai tikrai prisideda prie misijų bendros sėkmės uh, šalyse esančiose už ES ribų. Dar vieną dalyką norėčiau pabrėžti. Reikėtų intensyvesnių pastangų pasauliniu mastu, kad sistemiškai lyčių klausimai būtų įtraukiami į saugumo bei gynybos politiką. Reikia užtikrinti, kad ta politika atitiktų aukščiausius įmanomus žmogaus teisų standartus. Ta tikrai laukiu šiandienos e, įdomių diskusijų e, ir visų dalyvių pasisakymų. Dėkoju. Prieš ateikdama žodį mūsų svečiams, trumpai dar suteiksiu galimybę Sorajai Post pasisakyti. Ji norėjo trumpai paaiškinti, e, kodėl jos frakcija pasiūlė įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę ir suorganizuoti šį klausimą. Dėl tos iniciatyvos norėčiau trumpai pasakyti, kodėl organizuojamas šis renginys. Man atrodo, kad mes turime keisti situaciją, kalbant apie saugumo politiką. Mes turime užtikrinti, kad saugumas būtų humaniškesnis. Tai yra numatyta 94 metų e, plėtros ataskaitoje, kurią parengė UNDP. Ten taip pat kalbama apie lytimi pagrįstą smurtą. Kalbant apie Europinę saugumo darbo tvarkę, ten nei vieno žodžio nėra paminėta apie e, e, lytimi pagrįstą smurtą. Ir labai gaila dėl to. Toks smurtas yra opi problema ir mes turime užtikrinti, kad moteris planetoje galėtų jaustis saugios kasdienėme gyvenime, ne tik kilus kažkokiams konfliktinėms situacijoms. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Aš pati esu AFET pranešėja ir yra rengiamas pranešimas apie konfliktų prevenciją, tarpininkavimą Aš tikrai bandau ten įtraukti ir tą e, lyčių perspektyvą, tuos jautrius aspektus. E, tačiau nemažai kolegų iš tam tikrų frakcijų priešinasi tam. Tačiau esame įsipareigoję gyveninti 1325 rezoliuciją ir man atrodo tai yra vienintelis būdas judėti į priekį, tad tikrai kovosime už savo įsitikinimus. Ačiū mūsų svečiams už tai, kad atvyko pas mus šiandieną. Tikrai bus įdomu jūs išklausyti. Dėkoju Jums už tai. Dar vienas dalykas. Aš pati parlamente priklausau socialdemokratų frakcijai, tačiau pati esu feministų partijos Švedijoje atstovė. Ir tai, ką dabar bandžiau paaiškinti, iš ties atitinka mūsų požiūrį į žmonių saugumą. Moterų padėtis, ypač karinio konflikto zonose, turi keistis. Tikiuosi, kad šiandieną jūsų pasisakymuose išgirsiu panašių minčių. Ačiū labai. Dabar suteiksiu žodį poniai Unaki. Ačiū. Bendra pirmininkė, norėčiau padėkoti abiems pirmininkams už kvietimą atvykti šiandieną į šį klausimą. Ačiū už puikią galimybę pasisakyti. Mums atrodo, kad šį klausimą reikia spręsti nedelsiant, atsižvelgiant į tą kontekstą. Ir tai, jog ir Europos parlamentas turi nešti savo indėlį. Aš klausiausi anksčiau vykusių diskusijų e, dėl e, radikalėjimo, taip pat tai įtakojančių jėgų. Tam buvo daug svarbių minčių išsakyta, kurios mano nuomonė yra susijusios ir su mūsų diskusijomis e, dėl moterų vaidmens, dėl to, kad jos turėtų būti ne tik laikomis tokiamis tradicinėmis aukomis, supaprastinta e, prasme, tačiau reikėtų labiau holistiškai viską tai pažiūrėti. Moteris jau gali būti ir kažkokios tai vykdytojos, agentės, e, taip pat ir e, lygiai vertės sprendimų prieimėjos. Kalbant apie saugumo darbo tvarkės įgyvendinimą, tai užima svarbę dalį, kalbant apie mūsų išorės politikos darbo tvarkę. Ir turbūt puikiai žinote, kad jau patvirtinome naują ES strateginį požiūrį, taip pat tarybos išvadas dėl moterų e, taikos ir saugumo. Gruodžio 10-ąją tai buvo padaryta, tai yra Tarptautinė žmogaus teisų diena. To pavyko pasiekti todėl kad visos valstybės narės prisidėjo prie, pocėjo, prie proceso, e, visos es institucijos įsitraukė į tai. Taip pat ir pilietinė visuomenė suvaidino įtin svarbu vaidmenį. Mes puikiai žinome, kad 1325 rezoliucija patvirtinta 2008 e, metais, e, taip pat ir tolesnės rezoliucijos yra itin didelės svarbos. Tai padėjo įvardinti, jog žmogaus teisės lyčių lygybė yra svarbus elementas, kalbant apie e, saugumą ir taiką. Mes taip pat puikiai žinome, kad kalbant apie konfliktus, apie smurtą, labai svarbu e, kalbėti apie tą lyčių elementą, tai yra taip pat susijęs su saugumu, ekstremizmu. Visos tos formos e, lyčių pagalba randa savo kelią į įvairias struktūras. Tad e, speciali grupė skirta lyčių klausimams buvo surinkta, yra dirbama ir organizuojant diskusijas dėl saugumo, kaip kad šiandieną. Visi šie signalai rodo, kad pozityviai žengiama į priekį, užtikrinama pažanga lyčių ir saugumo srityje Lyčių aspekto įtraukimas taip pat yra vienas svarbiausių prioritetų, kalbant apie mano įgaliojimus. Kalbant apie ES darbą, mes patvirtame strateginį požiūrį susijusi su moteriu, moterimis, taika ir saugumu. Taip pat e, rengime veiksmų planą. Ten bus numatyti trumpalaikiai, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiai veiksmai apimsiantis būsimą, būsimų penkerių metų laikotarpį. Bus įsitraukta į jas veiksmus e, platesnėme kontekste. Taip pat norime e, įtvirtinti savo vaidmenį pasauliniu mastu, kalbant apie lyčių lygybę, taip pat apie verslo saugumą. Strateginis požiūris pabrėžia, kaip svarbu E, vadovautis tokiu holistiniu požiūriu. Ir ta moterų taikos ir saugumo darbo atvarkė įtin glaudžiai persipina su bendraja ES užsienio ir saugumo politika, siekiant užtikrinti, kad moterų mergaičių apsauga, jų teisės būtų užtikrinamos e, visada. Taip pat norėčiau patvirtinti, kad kalbant apie sprendimų prieimimą, Moteris visų amžiaus grupių moteris turi turėti teisę išsakyti savo balsą, kalbant taip pat apie uh, visus konflikto ciklus, prevenciją, taip pat uh, taikos kūrimą ir rehabilitacinius procesus sekančius po konflikto pabaigos. Kalbant apie ES, pasaulinę strategiją skirtą saugumui, mes manome, kad lyčių lygybė yra svarbi moterų verslo saugumo darbo tvarkės dalis ir tai turi būti taikoma uh, E, horizontaliai, atsižvelgiant į svarbiausius prioritetus, strateginis požiūris kviečia ES institucijas, taip pat visas ES valstybės narės nustatyti prioritetus. Konfliktų prevencija e, turi keletą išaiškos formų ir su saugumu tai yra susiję su aplinkos sauga, socialiniais aspektais. Be abejo, smurtiniai konfliktai daro įtaką ne tik moteriams ir mergaitėms, tačiau ir vyrams, berberniukams. ES taip pat kalba apie lyčių perspektyvos e, nuolatinį integravimą į visas verslo saugumo sritis ir veiklą, įskaitant taip pat politinius, diplomatinius dialogus, žmogaus teisų dialogus, visas susijusias e, politikos formulavimo kryptis, politikos procesus, mokslinių tyrimų analizę, taip pat vertinimus, e, stebėseną ataskaitų teikimą. Kalbant apie moterų vaidmenį, visi suvokime, kad jos yra svarbios, kalbant apie taiką, saugumą, tvarę plėtrą. ES dėmesys moteriams bei verslo saugumui daugiausiai dėmesio skiria e, moterų įtin išaugančiam pažeidžiamumui e, kilus konfliktinėms situacijoms. Manome, kad moteris turi turėti vienodas teisės, kalbant apie lyderiavimą. Moteris ir mergaitės turi turėti teisę e, vienodomis sąlygomis, vienodai aktyviai dalyvauti politinėse, ekonominėse, e, visuomenės procesų dalise, tvarios plėtros, taikos procesuose. Tai yra susiję ir su mūsų pastangomis siekiant užtikrinti 30 metų darbo atvarkės sėkmingą įgyvendinimą. Moterų dalyvavimas taikos procesuose yra svarbus. Kalbant apie gerąją praktiką, labai svarbu užtikrinti, kad moterų įsitraukimas padėtų pasiekti e, ne tik taikos, tačiau ir tvarios taikos. Moteris yra gana aktyvios e, pilietinių judėjimų dalyvės, Ir ES palaiko Kolumbijoje, Sirijoje, Jemene veikiančius moterų tinklus, judėjimus. Ir šiuo atžvilgiu pilietinės visuomenės kritinis vaidmuo turėtų būti e, minimas be jokių abejonių. Tačiau yra keletas sudėtingų situacijų, kurias reikėtų paminėti. Kai kalbame apie lyčių aspektą, dažniausiai pirmiausia prieš akis iškyla moterų paveikslas ir moteris tarsi lieka ta, lieka ta savaime suprantama kategorija. Tačiau reikia nepamiršti ir vyriškumo elementų. Tai yra susiję ir su ekstremizmu, e, smurtiniu ekstremizmu ir visų tuo susijusiu kontekstu. Vyrai taip pat kenčia ir nuo lytinio smurto, nuo saugumo problemų. To reikia nepamiršti, kalbant apie saugumo aspektus. Kalbant apie pažeidžiamas moteris, svarbu užtikrinti, kad būtų užtikrinamas jų teisės, pagarba moterims, kad būtų išvengta tų didžiausių pažeidimų žmogaus teisų pažeidimų, kad tai būtų išvengta diskriminacijos. Ir būtent čia mums reikia e, tų elementų tiesiogiai koreliuojančių su žmogaus teisėmis. Lengva kalbėti apie lytis, apie moteris šiame kontekste, nediskutuojant apie žmogaus teisės. O teisės yra būtinos moterims siekiant pažangos, ypač kalbant apie saugumą. Tad vienintelis būdas judėti į priekį tai suvokti, kad tik pilnai įsitraukę į žmogaus teisų užtikrinimą e, galėsime pasiekti, kad e, tos sąlygos sukūrenčios moterų, moterų pažeidžiamumą būtų panaikintos, kad būtų išvengta radikalėjimo, terorizmo, smurto, kad būtų sukurti reikalingi pajėgumai susijęs su saugumu, strategijomis skirtomis kovai su terorizmu. Kalbant apie moteris, tokia yra realybė, juk nemažai jų prisijungia prie radikalių grupių ir kai trūksta teisės viršinybės principo įgyvendinimo, tai nuveda į tokius radikalius kelius. Būtent dėl tos priežasties, kalbant apie pasaulinę kovos su terorizmu strategiją, taip pat naują ES strateginį požiūrį, moteris yra vis labiau vertinamos kaip svarbios tarpininkės, kalbant apie saugumą, taip pat e, kovojant su terorizmu. Jos aktyviai veikia pilietinėje visuomenėje, bendruomenėje, šeimos ligmenyje. Jos turi svarbę prieigą e, tose vietose, kur e, smurtas klesti ir kyla. Todėl labai svarbu, kad į visą tai atsižvelgtume ir būtent čia Reikia kalbėti ir apie tą pereinamąjį teisingumą. Tai yra susiję ir su tuo ciklu, apie kurį kalbėjau, kai minėjau bendrąją saugumo politiką. Labai svarbu remti tą perinamą į teisingumą, užtikrinti finansinę paramą pagal geografinės ir tematinės priemonės ir Norėčiau paminėti, kad buvo įsteigta speciali operatyvinė priemonė, jį finansuojama iš lėšų skirtų stabilumui ir taikai. Ir ji yra skirta taikai, taip pat konfliktinėms teritorijoms. Nuo 19 metų vasario mėnesio pradės, prasidės programos įgyvendinimas ir ten bus daug dėmesio skiriama pažeidžiamų asmenų atvejams, moterų, mergaičių padėčiai. Dar vienas Teigiamas pavyzdys dėl moterų vaidmens yra susijęs su tuo tarpininkavimu ir ES aktyviai dalyvavo šioje srityje. Speciali moterų platforma buvo įsteigta ir Sirijos moterų tinklas įsitrauks į taikos procesą Ženevoje, dirbs kartu su NVO, žmogaus, e, atsiprašau, moterų teisų organizacijomis. Taip pat skatiname įtraukų bendradarbiavimą moterų verslo saugumo srityje tiek ir jungtinių tautų lygmenių, tiek ir e, tarp Afrikos sąjungos, NATO, ASEAN. Ir be abejo, mes visi kartu bandome apibrėžti naujus būdus, kurie padėtų 1325 rezoliuciją įgyvendinti veiksmingai. Ir paskutinis dalykas - mūsų pagrindinės pastangos susijusios su visų smurto formų panaikinimu pasauliniu mastu, buvo pradėta tarptautinė iniciatyva, pirma tokio pabučio iniciatyva, vadinamoji Spotlight iniciatyva, jai vadovauja Junktinės tautos ir Europos Sąjunga ir jai yra numatytas 500 milijonų ES finansavimas. Bus kovojama su konkrečiamis smurto formomis penki, penkiose pasaulio regionuose. Jau pradėti darbai Latino Amerikoje, penkiose Latino Amerikos šalyse po dviejų savaičių. Adis e, už Saharės Afrikos dalyje e, bus pradėtas projekto įgyvendinimas, bus siekiama panaikinti e, kengsmingą praktiką susijusią su lytinių organų žalojimu. E, priverstinėmis vedybovimis e, ankstyvame amžiuje. Aštuonios šalis yra įtrauktos į mūsų radarą tame regione, tada Azija, e, priekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais yra įtraukta į darbo atvarkę ir svarbu šie yra ir aspektai susiję su internetiniu smurtu bei išnaudojimo socialinės žiniasklaidos tinklais. Visą tai yra susiję su uh, litimi gristų smurtu ir tokie, kiber, toks kibernetinis smurtas tikrai patenka į mūsų dėmesio centrą turime su tuo kovoti. European Union is doing to promote gender equality and gender mainstreaming in the context of the common security and defense policy. Bendra saugumo e, ir gynybos politika, apie tai šiandieną nekalbėjau. Kolegė Birgit Liozer apie tai šiandieną turėtų pakalbėti, tad tikrai norėtume iš anksto padėkoti už jūsų indėlį į diskusijas. Grazie. Ora la parola la signora Birgit Liozer. Ačiū dabar žodis poniai Birgit Liozer. Mažiau nei prieš dvi savaitės grįžau iš CCPC piliečių planavimo, pilietinių pajėgų planavimo pajėgų. Ir štai dabar visai neseniai pradėjau eiti savo naujasias pareigas e, personalo vadovė, kabineto vadovė. Taigi dabar kalbėsiu apie piliečių CCP Mes dirbame su žmogaus teisų dimencija, taip pat ir su lyties klausimai kiek, kiekvieną dieną. Tad PC EIVT vadovauja visoms pilietinėms TCP misijoms, kuriams vadovauja ES. Individualiai ir kolektyviai yra stabilumas ir atsparumas plėtojimas per uh, teisinės valstybės principus bei žmogaus teisų principus. Tai yra mūsų ES vertybės. Konkrečiai mūsų misijos prisideda e, prie e, stiprių ir atskaitingų teisinės valstybės institucijų, vyriausybių e, stabilumas nuo to didėja ir mažėja pažeidžiamumas. Šiuo metu dabar yra 10 CCP misijų dislokuotų. Taip pat dar E, regionalizavimo klausimas Achelija svarstamas CCP lygmenių. Dabar dėl mūsų bendrai atliekamo darbo, kiek tai susijęs su šiandienos tema, kokie būtų pastarieji pasiekimai ir iniciatyvos. Norėčiau parodyti, kad mes žmogaus teisų klausimo uh, E, įtraukimą į kitas rytis, bet taip pat lyties e, lygybės klausimą įtraukimą į kitas rytis labai e, rimtai žiūrime. Pirmiausia, pradėkime nuo moterų taikos ir saugumo darbo tvarkės įtraukimo. Kaip kad sakė ambasadorė Marianaki, visų CSCP misijų tikslas yra praktiškai įgyvendinti Junktinių tautų rezoliuciją 1325 bei atitinkamas vėliau parengtas rezoliucijas. Taip pat yra bandoma e, atotrukį tarp lyčių sumažinti įgyvendinant 1325. Tai daroma dviejopai. Pirmiausia, lyties perspektyva yra um, integruojama į vidinį misijų veikimo modelį. Tai jau buvo paminėta, bet to lyties perspektyva yra integruojama ir į mandato įgaliojimus. Tai yra atliekama su misijos vadovo pagalba bei taip pat atskirais žmogaus teisų ir lyties klausimų patarėjais. Taip pat turime lyties klausimų kontaktinių pareigūnų tinklą, kuris dalyvauja šiame procese. Dabar kokios konkrečios gairės būtų, kaip įtraukti lyties e, perspektyvą? Misijas e, ir, misijoms ir darbuotojams vadovaujant. Esame parengę gairias, labai konkrečios tos gairias buvo išleistos e, praeitais metais, tai čia būtų dėl vadovavimo misijoms, dėl e, mokymų. CCPC taip pat yra e, sukurtas specialusis moters vyriausiosios patarėjos postas lyties lygybės klausimais. Tai yra labai rimtas postas, jį rimtai žiūrima, Taip e, galima geriau e, lyties e, klausimą įtraukti į visas TCPC veiklas. Dabar dėl žmogaus teisų įtraukimą į kitas sritis. Gairės dėl žmogaus teisų įtraukimo yra taip pat puikus, puikia priemonė informuojant darbuotojus apie tai Čia yra aiškiai nurodyta, ką kiekvienas darbuotojas gali atskirai e, nuveikti šioje srityje. Taip pat e, sistematiškai žmogaus teisų klausimą turime integruoti į visas pilietinės CCPC e, veiklas. Šiais metais bus parengtos labai panašios gairės visoms misijoms. Pagrindinė priemonė žmogaus teisės rytise, pilietinėme CSP mandate yra žmogaus teisų įtraukimo klausimas. Ir po to jau būtų e, platesnėje perspektyvoje šis klausimas nagrinėjamas. Taigi pirmiausia, į misijų mandatus tai yra įtraukiama. E, pagrindinių E, gairių studija dėl CSPC yra parengta 2017 e, metais PST lygmenių. Šioje Ši studija yra e, platesnės žmogaus teisų ir lyties segmento integravimo į kitas rytis kontekste. Visą tai aišku, susiję ir su 13.25 ir 18.25 įgyvendinimu. Dabar kokios rekomendacijos būtų? Tai būtų planavimo ir peržiūros, vadovavimo, įsipareigojimų ir atskaitomumo, mokymų, resursų ir struktūrų bei darbo su partneriais srityse, penkiose iš visos srityse. Mūsų misijos CS CP susiduria su dideliais iššūkiais, bet mūsų e, darbo metodai ir galimybių suteikia. CSCP E, misijų tikslas yra konsultacijos bei mokymai nacionalinių institucijų e, darbuotojų. Taip mes žmogaus teisų klausimą galime integruoti į visas e, veiklos rytis, pavyzdžiui, strateginės konsultacijas, kai teikiame rengiant strateginius pagrindinius dokumentus bei strategijas konkrečiose šalise. Žmogaus teisės taip pat yra įtraukiamos ir į aukštesnio lygio mokymus lygiai taip pat ir mokymus išorės saugumo pajėgoms. Žmogaus teisų atskiri modeliai, taip pat yra švietimo modeliai parengti, taip pat ir techniniai modeliai. ES misijoje Irake, pavyzdžiui, yra e, naudojamas tas pas metodas e, kovojant su terorizmu ir nusikaltumumu. Uh, Kartu esame užmesgę ryšius su generaliniu e, inspektoriumi bei vidaus reikalų ministerija Irake. Nigerijoje, Sahelija matome kad žmogaus teisų klausimas yra įtrauktas į mokymus, e, pavyzdžiui, užkertant kelią nelegaliai e, migracijai toliau ESBA misija Libijoje. Čia naujas veiklos mandatas, daugiau yra veiklos Tripolėje e, vykdoma. Sienų apsaugos srityje e, teisės aktų gyvendinimo ir baudžiamojo teisingumo srityje labai svarbu šis klausimas. Teikiame paramą e, saugumo pajėgoms. EIVT e, tikrinimo prievolės gairias E, yra taikomos visiems su atitinkamomis e, šalimis dirbančiams tarnyboms. Mums labai svarbu parengti ir savo e, konkretų pavyzdžių. Mes matome, manome, kad EU BAM Libija misija yra pasiekusi puikių rezultatų. Na ir pabaigai norėčiau ateities planus pristatyti. Uh, 2018 m. lapkričio mėnesį valstybės narė susitarė dėl civilinio CSCP susitarimo. Pagal jį būtų stiprinamos policijos, e, teisės saugos, e, pajėgos stiprinamos. civilinios CSCP susitarimas taip pat turėtų prisidėti e, teikiant platesnį atsaką, kovojant e, su e, tokiais iššūkiais kaip nelegali migracija, kibernetiniai išpoliai, rad, radikalėjimas, organizuotas nusikalstamumas, sienų valdymas, jūrų saugumas, taip pat smurtinio ekstremizmo prevencija. Visos šios naujos rytis, kuriuose mes norime dirbti daugiau, taip pat turi lyties ir žmogaus teisų dimenciją, kurią turime išplėtoti. Turime parengti e, konkrečių gairių savo misijai, savo misijoms tiksliau. Taip pat norėčiau e, kreiptis į ponę Post. Jūs sakėte, kad reikia daugiau dėmesio kreipti žmonių saugumui. Na, tas susitarimas daugiau e, kalba apie visuomenės ir valstybės saugumą, tai galbūt apimtų žmonių saugumą. Aš manau, kad jų šiandien vykstančios diskusijos yra labai savalaikės, šios diskusijos puikiai e, dera su e, civiliu C, civiliniu CSTP susitarimu. Dėkoju. Grazie. Ora la parola alla signora Maria Alcale Sanchez. Prego. Ačiū dabar žodis poniai Marija Alkalė Sančias. Ačiū. E, esu parengusi trumpą pranešimą. Jame daugiausia kalbėsiu apie naują saugumo koncepciją ir taip pat tos koncepcijos priešininkų identifikavimą. Tie priešininkai nebūtinai yra išorėje, jų gali būti ir viduje. Na, noriu priminti, kad ES siekia užtikrinti saugumą ir apsaugą nuo rimtų išpolių, kibernetinių išpolių, terorizmo. ES labai griežtai kontroliuoja savo sieną, siekdama kovoti prieš bendrą priešą. Mm, kai kurie tokio elgesio rezultatai sukelia kitokių problemų, kitokį nesaugumo jausmą, kurį sukelia stereotipai, senosios Europos stereotipai. Ir jeigu mes bandytume vertinti šį reiškinį, tai paaiškėtų, kad jis apima ne vien kibernetinius nusikaltimus arba organizuotus nusikaltimus, o daug plačiau. Ir 83 straipsnio pirmos dalies, pirma dalis Kalbėtoja atsiprašo už tai, kad taip greitai kalba. Tik grįžtų prie 83 straipsnio pirmos dalies antro punkto sutartie dėl ES veikimo. Ten kalbama apie labai svarbias rytis, kalbama apie priekybą žmonėmis ir taip pat vaikų ir moterų seksualinį išnaudojimą. Tai yra smurto formos, kurios tikrai daro įtaką saugumui prie ES sienų. Tai taip pat yra ir e, išpolis prieš asmens saugumą, nukentėjusių asmenų saugumą. E, nors ES tokio tipo nusikaltimai uždrausti, vis dėlto ES negali garantuoti saugumo, saugos, neturėdama veiksmų plano. Tas veiksmų planas turi užkirsti kelią tokiems uh, nusikaltimams, išpoliams. Taip pat reikia galvoti ir apie nukentėjusių asmenų, asmenų juntamą nesaugumo jausmą. Jei pažiūrėtume į statistiką, pamatytume, kad yra kriminalinės veiklos, nusikalstamos veiklos apraiškų. Jų yra asmeniniuose santykiuose. Vyrai smurtauja prieš moteris vien dėl to, kad jos yra moteris Jie siekia jas kontroliuoti. Net ir šiais laikais ES yra daug moterų, kurios kasdien kenčia e, fizinį, e, psichologinį ir e, seksualinį smurtą. Ir smurtautojai yra vyrai, tai yra jų, jų sutoktiniai arba šeimos nariai. Bet dažnai sutarėme su atvejais, kaip pačios aukos ne, atpažįsta smurto. Tas smurtas prasideda po truputį ir vėliau auga ir moteris tiesiog pripranta gyventi tokioje mm, vyriško smurto atmosferoje. Yra ir kitokių atvejų, pavyzdžiui, smurtas, ekstremalus smurtas prasideda iš karto. Čia pasireiškia netikėtumo mm, aspektas ir iš tikrųjų tokie incidentai gali baigtis ir moterų mirtimi. Taigi kalbame apie seksualinį smurtą. Tai gali būti mm, smurtas iš vyrų, kurie nebūtinai yra moters sutoktinis. Taip pat yra ir nesmurtinių išpolių prieš um, nepilnamečių arba neįgalių asmenų seksualinę laisvę. Dabar pradedame kalbėti, vis daugiau kalbėti ir apie kitokį tokią nusikalstamą veiklą. Apie moteris, kurios praeitįje patyrė seksualinį smurtą, buvo jo aukos, bet galbūt dėl tam tikrų priežasčių nepranešė apie tą smurtą, apie jį nekalbėjo. Be to reikia galvoti ir apie dirbančias moteris. Daug dirbančių moterų yra tiesioginės diskriminacijos aukos, čia turiu galvoje jų atlyginimą, arba netiesioginės diskriminacijos aukos. Čia turiu galvoje vadinamasias stiklinės lubas, kurios neleidžia kilti karjeros laiptais, nes visuomenė šeima mano, kad moteris turi mm, atlikti visas e, funkcijas šeimoje. Be to, moteris susilaukia ir seksualinių išpolių ir taip pat seksualinio persikiojimo iš vyrų, su kuriais dirba, tai yra persikiojimas darbovietėje. E, ir vyrai, pavyzdžiui, tikisi, kad moteris e, teiks jiems tam tikras e, seksualinės paslaugas, rodys seksualinį prielankumą. Yra ir kitų smurto rūšių, tai yra ir moterų lytinių organų žalojimas, smurtas prieš e, moteris, mergaitės. Europos Sąjungoje ir taip pat kitų tautybių moteriams. Na, čia kalbu apie moteris, kurios yra kilusios iš uh, kitur, bet atvyksta į Europos Sąjungą ir yra pripratusios prie tam tikro elgesio, prie tam tikros diskriminacijos, kuri jums, jums atrodo priimtina. Be to, tos moteris yra pažeidžiamos, kadangi jeigu sulauktų kokiu nors nemalonumu, gali būti išsiųstos iš ES. Jos bijo būti išsiųstos iš ES ir dėl to, pavyzdžiui, taikstosi su būtiniu smurtu, apie jį nepraneša, nepraneša, kad yra tokio smurto aukos. Bet kuriuo atveju visa tai yra nusikaltimai. Jie atspindi mačio stereotipus, taip pat e, ir vyrų diskursė dažnai girdime mintį, kad moters kūnas yra objektas ir seksualinio pastenkinimo objektas. Bandydami apžvelgti situaciją, matome, kad Europos saugumo politika nebus pakankamai išsamei, jeigu nevertinsime problemos holistinių požiūrių. Mes turime pasirūpinti, kad būtų užtikrintos pagrindinės teisės ir vis, visos priemonės turi būti nukreiptos į atskirą asmenį. Na, aš jau sakiau, kad ne visi tie nusikaltimai yra tarp valstybinio pobūdžio, bet su jais reikia kovoti, Nes aš čia vėl primenu sutarties dėl ES veikimo 83 straipsnio pirmos dalies A punktą. Ten raginama kovoti su tokiais nusikaltimais. Tai yra ES kompetencija ir žinau, kad ES daro viską, kad užkirstų kelią tokiam smurtui. Ypač aktyvus yra šis parlamentas, jis yra patvirtinęs nemažai rezoliucijų. Į dalį iš tų rezoliucijų yra iš dalies atsižvelgta įvairiose direktyvose tačiau nereikėtų užmiršti, kad e, parlamento rezoliucijos nėra visų iniciatyvų centre, jos nėra privalomos. Pavyzdžiui, noriu priminti e, tarp vyriausybinės konferencijos dėl Lisabono sutarties dokumentą. Ten yra pasakyta, kad reikia siekti panaikinti vyrų ir moterų neligybę ir kovoti su būtiniu smurtu, kad ir kokios formos jis būtų. Valstybės narės yra raginamos imtis visų reikimų priemonių siekiant užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ir už juos nubausti ir taip pat teikti paramą aukoms. Dar noriu atkreipti jūsų dėmesį į 201109 dėl apsaugos, aukų apsaugos. Tai yra direktyva, kuri numato garantijas ir saugumą visoms smurto aukoms ir suteikia galimybę šioms aukoms naudotis judėjimo laisvę, nes nu, tai yra jų pagrindin, viena pagrindinių laisvė. Taip pat noriu priminti ir 2012 m. 99 direktyvą. Ten kalbama apie visų nusikaltimų aukas. Turite tos direktyvos tekstą, ten yra Pirmas straipsnis, kiti straipsniai ir konstatuojamosios dalys. 17 ir 18 konstatuojamoje dalyje yra kalbama apie smurtą dėl lyties, kaip bendra savoka, bet tas smurtas dėl lyties nėra apibrėžiamas. Ten nepasakyta, ar tai yra smurtas prieš moteris, ar, prieš smurta, ar smurtas prieš vyrus. Ten tiesiog kalbama apie smurtą dėl lyties. Bet aš noriu pasakyti, kad nuo tokio smurto daugiausia kenčia moteris ir joms reikia ypatingos pagalbos, ypatingos paramos. Taigi toje direktyvoje yra svarbių žodžių, tačiau nėra apibriešties. Apskritai žiūrint į ES teisės aktus šioje srityje, dar reikėtų prisiminti ir 2011 m. Stambulo mm, konvencija, kuri ES buvo patvirtinta 2017 m. gegužės 11 d. Ši konvencija yra labai konkrečiai susijusi su mano dabar aptariama tema. Tai yra teisės aktas, kuriame kalbama apie smurtą dėl lyties ir būtinį smurtą. Tai yra smurtą prieš moteris ir būtinį smurtą. Ir vėlgi čia matome sąsąją tarp smurto dėl lyties. Tai Mm, kalbama apie būtinį smurtą, mm, kalbama pakankamai plačiai apie tai. Na, apibendrindama, noriu pasakyti, kad iš esmės ES nėra ne vieno teksto, kuris būtų konkrečiai skirtas smurtui dėl lyties. Ir dabar mes neturime uh, netgi aiškių kriterijų, kurie padėtų įvardyti, nustatyti tokio tipo nusikaltimus, tokio tipo smurtą ir aukas. Ir dėl to moteris asmeniškai gali jaustis nesaugiai. Čia turi galvoje moteris, kurios kenčia nuo smurto namuose, darbe, be to. Yra ir moterų migrančių, kurios apskritai nekalba apie savo padėtį ir taikstosi su tą padėtimi. Kai kuriuose valstybėse narėse vyksta politinių pokyčių ir aš manau, kad turint galvoje tos politinius poslinkius, kažkurio metu reiks parengti privalomą tekstą ir prisimti privalomų įsipareigojimų šią temą. Manau, kad reikės sunorminti tam tikras deklaracijas, Lisabonos sutartyje paminėtus dalykus, e, kad kova su smurtu dėl lyties taptų prioritetu ES. Taigi baigtama pasakysiu, kad saugumas, sauga reiškia taiką, ramybę, gerovę. Man atrodo, kad asmuo gali jaustis orus tik tuo atveju, jeigu yra deramai atsižvelgiama į žmogaus teisės ir jeigu visko centre yra žmogus. Taip pat noriu priminti tai, ką sakė profesorius Barata. Jis sakė, kad kad jaustumėme saugus, mes turime būti saugus tikri ir dėl savo teisių. Na, yra švenčiamas visuotinės žmogaus teisų konvencijos jubiliejus ir tai yra puikia proga prisiminti, kad moteris gimsta turėdamos teisių ir jos tikrai neturi kentėti nuo vyrų smurto. Aš manau, kad moteris ES jaustųsi daug saugesnės, jeigu būtų tam skiriamas deramas dėmesys. Ačiū dabar žodis poniai Linio Bruno. Ačiū, ačiū, kad mane pakvietėte. Prieš pradėdama noriu pasakyti, kad aš esu sociologė, nesu saugumo politikos e, specialistė, su mokslininkė, taip pat dėstytoja. Taip pat priklausau Švedijos partijai feministių iniciatyva. Mano tyrimai susiję su to, kaip e, Švedijos gerovės valstybė stengiasi kovoti su vyrų daromais nusikaltimais, ypač taip pat kaip apsaugomos vaikų teisės e, būtinio smurto atvejais. Na, vis dėlto tam, tikros, tam tikras nacionalistinis diskursas e, išriškėjo kaip labai svarbi tema atliekant tyrimus ir manau, kad tai svarbu ir kitose kontekstuose, ne tik Švedijoje ir ne tik ES. E, žmogaus saugumas yra e, savoka, kuri buvo sukurta feministinio judėjimo kontekste. Žvelgiama į saugumą labiau holistiškai, e, kreipiamas dėmesys į E, lytims rūpimų, rūpimus e, aspektus. Tra, tradiciškai, kalbant apie saugumą, e, galvojama apie išorės karinę grėsmę valstybei. Ir tai reiškia, kad dauguma grėsmių, su kuriamis susiduria moteris, nėra pakankamai nagrinėjamos. Su, užtikrinant saugumą siekiama E, užkirsti kelią konfliktų ilgalaikiams priežastims, e, užuot tiesiog reagavusi problemas. E, reikia piliečiams sukurti tinkamą įtraukę aplinką, kad jie galėtų laisvai reikšti savo pažiūras, nebijodami, kad bus užpulti ar nužudyti. Viso to reikia, kad būtų užtikrintas pasaulinis saugumas ir taika. Pasaulio sveikatos organizacija yra paskaičiavusi, kad daugiau nei E, kas trečia moteris patiria partnerio ar kokio nors kito asmens psichologinį ir seksualinį smurtą. Ir e, būtinis smurtas yra pagrindinė moterų sužeidimų priežastis. 125 šalis e, yra prieimusios teisės aktus prieš smurtą namuose, tačiau 60 603 milijonai žmonių, moterų gyvena tose šalise, kur tokių teisės aktų nėra. Daugelis žmonių pat, patiria seksualinį persiekėjimą viešose erdvėse, tai riboja jų judėjimo laisvę, moterų galimybės daryti įtaką ir dalyvauti politinėme gyvenime, taip pat riboja seksualinis persiekėjimas nukreiptas prieš moteris. Nusikaltėliai retai yra nubaudžiami, bet to moteris e, kenčia dėl neligios prieigos prie išteklių ir galimybių. Tyrimai rodo, kad e, stiprus e, feministinis judėjimas yra vienintelis svarbiausias veiksnys, kuris padeda pasiekti realių pokyčių. 2014 metais Švedijos vyriausybė pradėjo įgyvendinti feministinę užsienio politiką, jis sulaukė didelio dėmesio visame pasaulyje. Vyriausybės teigimu, lyčių lygybė yra būtina sąlyga, norint užtikrinti taiką, saugumą ir klesinčią visuomenę. Aš, žinoma, labai džiaugiuosi šiais užmojais, matau čia daug šių pastangų teigiamų aspektų. Tačiau turiu paminėti ir du, dvi nerima keliančias problemas, kurios kenkia E, Švedijos feministinės e, užsienio politikos patikimumui. Visų pirma, manau, kad e, ginklų eksportas į tokias šalis kaip Saudo Arabija, Indonezija ir Brazilija turėtų būti vertinamas kaip ne, neder, dalykas nederantis su žmogaus teisų įtvirtinimu ir su feminizmu. Antras dalykas - imigracijos politika. Švedija teigia, kad gerbė žmogaus teisės ir kad vaikų te, gerbė vaikų teisės, tačiau matome atveju, kai jaunos merginos, kurios bėga nuo prievartinių vedybų ar netgi vaikų santokų, e, grasinimų mirtimi ir žaginimais yra išsiunčiamos atgal pas smurtautojus Afganistaną ir kitas šalis. Na, Aš e, tikrai pritariu tarptautinės plėtros e, ministrei Izabelė Lovin. Jis sakė, kad pats kontroversiškiausias klausimas yra ir pats elementariausias klausimas. Iš esmės reikia užtikrinti teisę priimti sprendimus dėl savo kūno, seksualumo ir reprodukcijos, bet e, iki šiol yra daugybė moterų, kurios negali priimti sprendimo e, su kuo tuoktis, su kuo mylėtis ir su kuo susilaukti vaikų. Tai yra absurdiška ir tai turi likti praeitįje. Na, bet Reikėtų taip pat prisiminti, kad vos prieš keletą kartų Švedijos visuomenė buvo visiškai negrelamentuota įstatymu, tėvas e, turėdavo visišką valdžią savo žmonai ir vaikams. Feministinis judėjimas XIX amžiuje, prie kurio taip pat prisidėjo ir išsamus moksliniai tyrimai ir politikai, e, prisidėjo prie to, kad moterų teisės atsidurtų politinės darbo tvarkės centre ir nuo XIX amžiaus Politikai kalbėjo apie reformas, apie moterų finansinės nepriklausomybės užtikrinimą, prieinamų vaiko priežiūros, vaiko priežiūros paslaugų prieinamumo užtikrinimą ir taip toliau. Padidėjusi moterų ekonominė nepriklausomybė, taip pat jų darbas akademiniuose sluoksniuose, taip pat kultūrinė politika, 20-ame e, amžiuje buvo palankiai įvertinta kai kurių vyrų, tačiau kai kurios vyrus tai provokuoja ir jie pradėjo vartoti smurtą, kad atgautų kontrolę. Vis e, ir būtent dėl to atsirado vis daugiau ginčių pagal šeimos teisę. Ir taip pat iš tikrųjų yra priskiriama vis daugiau smurto vyrams. Aš čia kalbu apie mm, smurtą vertinamą kultūros požiūrių, nors iš, ir taip pat reikėtų pasakyti, kad e, viešosiuose diskusijose e, dažnai yra teigiama, kad tokios smurto grėsmė ateina iš užsienio. E, Taip kalba nacionalistai ir kov, būtinybė kovoti su nacionalizmu ir ekstre, e, ekstremizmu patvirtino neseniai e, organizacijos Kvina, e, Kvina atliktas tyrimas mm, ši organizacija remia įvairius regionus, remia žmogaus teisų gynėjus gyvenančius konfliktų zonose, kad jie ir toliau galėtų kovoti už moterų teisės. Ir toje ataskaitoje ši organizacija akcentuoja, kaip didėjantis nacionalizmas ir e, dėmesys tradicinėms lyčių vaidmenims užkerta kelią moterims siekti, kad jų balsas būtų išgirstas. Taip pat yra sukurta baimės atmosfera, kuri neleidžia tinkamai gyvendinti e, žmogaus teisių. Ir, ir e, žmogaus teisų užtikrinimo veikla yra kai kur kriminalizuojama ir tai užkerta galimybės organizacijoms atlikti savo darbą. Ir tas, ta mažėjanti erdvė, kurioje gali veikti pilietinės visuomenės organizacijos, ypač skaudžiai atsiliepia moterų organizacijoms patriarchalinėse visuomenėse moteris negali dalyvauti sprendimų prieimimo procesuose, taigi jos kovoja už įtaką ir savo teisės pilietinėje visuomenėje. Dauguma šalių, kur taikomi labai griežti apribojimai pilietiniai visuomeniai, mm, yra sukarintos, jos sutelkia dėmesį į nacionalistinį saugumą ir taip pat pasiduoda didėjančiam socialiniam konservatyvizmui. Mm, stiprėjantis e, religinis konser... E, ekstra... ekstremizmas užkerta galimybės e, moterims, nustato pribojimus, ką gali ir ko negali daryti moteris. Aš sutinku su Kvina Tilkvina, E, kuris sako, kad moterų teisų gynėjai turi būti pripažinti ir vertinami tarptautiniu lygiu. Reikia didinti diplomatinį ir politinį spaudimą represyvioms vyriausybėms ir visada įtraukti e, diskusiją žmogaus teisų tema į kiekvieną dialogą dėl užsienio politikos, vystomo bendradarbiavimo ir priekybos ES ir Junktinės tautos visada turi susitikti su moterų organizacijomis, kai lankosi įvairiose šalise. ES delegacijų nariai turi galimybę atlikti svarbų vaidmenį, skatindami dialogą su vietos pilietinė visuomenė. Gali užtikrinti saugias vietas susitikti ir vengti diskusijas. Švedijos vyriausybė mano, kad moterų organizacijos ir moterų teisų gynėjai visame pasaulyje turi turėti galimybę dirbti ir būti apsaugoti nuo grasinimų smurtu. Seksualinė, reprodukcinė sveikata yra žmogaus teisės ir akivaizdu, kad tai reiškia kiekvieno asmens teisę apsispręsti dėl savo kūno ir tai taip pat turi įtakos uh, ir visai visuomeniai, ir švietimui, ir socialiniai ekonomikai. Svarbu investuoti į moterų sveikatą, užtikrinti jų teisę į saugų abortą, tai mažina mirtingumą ir taip pat taip užtikrinama jų teisė į sveikatą. Prieiga prie kontracepcijos, jaunų žmonių seksualinis švietimas ir kova su seksualiniu smurtu yra kitos svarbios priemonės. Taip pat Labai svarbu, kad vyrai ir berniukai būtų įtraukti į visą šį darbą, kad pasikeistų jų požiūriai. Baigdama norėčiau pacituoti profesorių Robert Egnal iš Švedijos gynybos universiteto. Jis teigia, kad pats įdomiausias ir novatoriškas e, feministinės užsienio politikos aspektas yra ne kažkokios e, programos ar veiksmai, bet tai, kad e, yra galimybė pradėti vadovautis naujų požiūrių, kalbant apie tai, kas yra užsienio politika ir saugumas ir kam tai yra skirta. E, aš pati, remdamasi savo praktiniu darbu, galiu pasakyti, kad norint veiksmingiau kovoti su smurtu ir užkirsti kelią smurtui kasdienėme gyvenime, visos valstybės turėtų apsvarstyti savo nacionalistinius prioritetus, pagalvoti, kas turi būti saugoma, nuo ko ir kokiamis sąlygomis. Mes turime klausti, saugum, kam yra skiriamas saugumas. Ačiū. Grazie. Adesso chiedo se c'è. Ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į kolegą salėje. Ar yra norinčių kažką pridurti, ar pateikti kažkokių klausimų, ar tai, ką e, papasakojo mūsų prelegentai, buvo tikrai pakankama ir išsamu. Klermūdė. Nebejoju, kad ir kiti kolegos turės komentarų, tačiau aš pirmiausia norėčiau padėkoti mūsų dalyviams. Ačiū už jūsų tokį svarbų indėlį. Ir norėčiau grįžti prie pirmų dviejų pasisakysių jų asmenų. Ponios Marinaki, ambasadorės pasisakymas šiame kontekste yra įtent svarbus. Svarbu pripažinti, kokį poveikį konfliktai daro moterims. Tačiau tuo pat metu labai svarbu nustatyti ir palaikyti moterų vaidmenį nes jos, yra, e, jos vaidina svarbu vaidmenį, kalbant apie konfliktų prevenciją, e, taikos užtikrinimą. Ir pateiksiu konkretų pavyzdį. Prieš kalėdas gavome e, pranešimą susijusi su vicepirmininko susitikimu su užsienio reikalų taryba. Ir vyko ministro lygis susitikimas tarp ES ir Afrikos Sąjungos šią savaitę. Ir tiesą pasakius, Aš labai nudžiugau dėl to, kad moteris buvo paminėtos, kalbant apie tą saugumo ir taikos elementą, kalbant apie vykusių susitikimą. Tačiau e, pažvelgus į komunikatą, kuris buvo parengtas po susitikimo, pamačiau, kad ten 15 e, dalyje e, yra minimos moteris Tačiau tarsi paskęsta tas paminėjimas kitose elementuose ir man pasirodė, kad tiesiog pritrūko kažkokio tai didesnio prioriteto tam klausimui ir tikrai nebeitin mane džiugino ta situacija. Tačiau atveju man būtų įdomu sužinoti, kiek tvirtai ES yra pasiryžusi gyvendinti šios principus. Nes kalbant apie mm, diskusijas dėl taikos ir saugumo, nežinau, ar mūsų partneriai e, yra taip įsipareigoję saugoti moterų vaidmenį, kaip kad mes. Tad įdomu, kiek tokiu atveju iššūkių kyla mūsų partneriams. Sustikimas šią savaitę e, mm, tiesiog yra vienas tokių pavyzdžių ir mane domina, kokie apčiopiami rezultatai galėtų būti. Taip pat kalbėjote ir apie tą veiksmų planą. Būtų įdomu sužinoti daugiau apie planuojamus laiko terminus. Nežinau, kada būtų galima viltis sulaukti to dokumento. Ačiū. Ponas Valero paprašė žodžio. Pone Valero. Ačiū labai už Jūsų pristatymą. Tikrai e, plačiai pavyko šį vakarą pažvelgti į tą saugumo, taip pat prevencijos rytį. Įdomu buvo daugiau sužinoti apie įvairius jūsų pristatytus klausimus. Taip, svarbus elementai ir džiaugiuosi tuo, kad Marija Sančias, Sančias kalbėjo apie ES vidinį matmenį, nes būtent čia turime pradėti darbus, kad pasiektume kažkokiu apčiapiamų rezultatų išorėje. Kalbant apie lytimi grįstą smurtą, kaip jau minėjau, mūsų vidaus saugumo darbo tvarkė apie tai net nėra kalbama, nėra nei vieno žodžio apie tai užsim, nu, užsiminta, tad tikrai tai kelia nerima. Reikia nepamiršti ir tos Stambulo konvencijos. 18 e, šalių jau yra pripažinę tą konvenciją. Ir kalbant apie, apie mūsų komiteto veiklą, taip, reikia kalbėti apie žmogaus teisės už ES ribų, tačiau aš taip pat viliuosi kad mes galėsime pasiūsti žinę, kuri demonstruotų, kad tai, apie ką mes kalbame, tai, ką mes veikiame, daro realią įtaką, kad daro tą įtaką ne tik išorėje, tačiau ir ES viduje. Norėčiau visiems Jums padėkoti, net nebejoju, kad sunkiai dirbate ir mm, man atrodo, kad E, kartais matau kažkokį tai nenorą e, kalbėti apie šios svarbius klausimus, man sunku suvokti kodėl. Tačiau bet kuriuo atveju labai svarbu kalbėti apie šias skirtingas perspektyvas, žengti toliau ir tikrai nenusiraminsime, kol nepasieksime šimtaprocentinės kokybės. Man atrodo, kad svarbu padėti tašką Nes kaip be būtų, 50 tūkstančių moterų kasmet yra nužudomos e, artimoje aplinkoje, kažkokio tai šeimos nario, partnerio ir panašiai. Tiesiog negalime, e, negalime užmerkti akių prieš tai. 50 moterų kas savaitę nužudomos ES, tačiau niekas nekalba apie tas grėsmės, niekas nekalba apie tai, kokios nesaugios mes jaučiamės kasdien, eidamos į darbą, eidamos tiesiog į kiną, pramogaudamos. Uh, Tai yra svarbu ir būtent tai aš ir bandau suvokti. Kalbant apie jūsų poziciją, prašau, pasistengkime padaryti, kad ir ES viduje šie klausimai susilauktų pakankamo dėmesio. Ačiū labai. Manau, kad galiu skirti po porą minučių visiems mūsų svečiams e, sureaguoti į pastabas. Pradėsiu nuo gerbiamos ambasadorės. Žodis jums prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kitiems kolegoms uh, už jų puikius pristatymus ir tai tikrai uh, atitinka mūsų visų įsitikinimus ir reaguojant į konkrečius pateiktus klausimus. Taip, mes rimtai žiūrime į šio principo įgyvendinimą. Tai yra susiję ir su tuo strateginiu požiūriu, tuo platesniu kontekstu. Tai yra ir toks horizontalusis elementas susijęs su visomis mūsų politikos rytimis, ypač kalbant apie e, humanitarinę pagalbą, plėtrą, vystimasi. Labai svarbu, kad tie elementai ne, nebūtų e, kažkaip pamiršti, kalbant apie įgyvendinimą, apie sąlygas, apie visas tas priemonės. Mes ypač E, atsižvelgiant į tą Europos išorės veiksmų tarnybos vaidmenį, e, turime nepamiršti tos partnerystės priemonės, taip pat tų iniciatyvų susijusių su e, kova prieš smurtą. Kalbant apie Iraką, ten svarbus tie projektai susiję su Mina regionu. Svarbu ir tai yra ir Spotlight iniciatyvos įgyvendinimas. Tai tikrai yra gana ambicingas projektas. Pirmas tokio pobūdžio projektas padedantis ir pilietinės visuomenės atstovams ir tarptautinėms organizacijoms um, suderinti savo veiksmus. Jungtinės tautos taip pat yra svarbu žaidėja šiame procese. Mes žiūrime, kaip toliau būtų galima įsitraukti į konkrečias rytis, kovoti su smurtu prieš moteris kovoti su seksualiniu išnaudojimu ir smurtu. Kalbant apie tas misijas ir operacijas įgyvendinamas visame pasaulyje, Gairėse taip pat yra apibrėžiami įsipareigojimai. Ir mes palaikome artimą ryšį su kolegomis iš taikos palaikymo skyriaus NATO, taip pat jungtinių tautų atitinkamų skyriumi. Norime, kad e, būtų toks bendras požiūris į situaciją, kad būtų reikalingi elementai įgyvendinami e, susiję su reagavimu į tuos klausimus. O dabar dėl veiksmų plano skirto moterims e, saugumui ir taikai. Manau, kad 19 metų pirmąjį ketvirtį turėtų būti tas planas patvirtintas. Ir mes sieksime, kad būtų ne tik tie e, trumpalaikiai veiksmai, tačiau ir vidutinio laikotarpio veiksmai iki 2021, o ilguoju laikotarpiu iki kitos, komisijos, kitos komisijos kadencijos pabaigos turėtų, turėtume tai atlikti. Dėl kitų aspektų, kurie mums atrodo svarbus, siekiant visą tai įgyvendinti užtikrinti 1325 rezoliucijos įgyvendinimą. Ten yra kalbama apie um, tą nuoseklumą tarp išorinių ir vidinių uh, veiksmų, nacionalinių veiksmų planų. Tai yra vienas pagrindinių prioritetų skirtų šiam veiksmų planui. Norime įtraukti visas valstybės narės užtikrinti, kad būtų parengtas nacionalinis veiksmų planas, nes strateginis požiūris gali tarnauti kaip toks regioninis veiksmų planas ir iš 28 valstybių narių 20 jau yra parengusios nacionalinius veiksmų planus, tačiau mes sieksime, kad per artimiausius metus visos jos e, konkrečiomis politikos priemonėmis įsitrauktų į tai, e, kad kalbant ir apie lyčių aspektams skiriamą biudžetą, tie įsipareigojimai būtų matomi. Tuo pat metu mes glaudžiai dirbame su komisijos kolegomis, nes e, ši, šis politikos nuseklumas turi būti užtikrinamas e, ir planavimo kontekste. Ir kalbant apie tą tokį vidinį, e, vidinį matmenį, tai tikrai laukiame ir parlamento indėlio. Manau, kad jūsų gairės, jūsų vadovavimas bus itin naudingas. Ačiū labai. Turiu vieną pastabą. Klausiausi Sorajos pos pasisakymo. Ir tikrai teisingai buvo e, minėta, jog svarbu žiūrėti ir vidinius aspektus tai kaip tai atrodo iš ES perspektyvos. Čia e, reikia nepamiršti ir žmogaus e, teisų darbo tvarkės įgyvendinimo. Reikia nepamiršti ir situacijoje Švedijoje. Taip, teisingai minėjote, jog ES išsiskiria pasauliniu mastu kalbant apie tų standartų įgyvendinimą. Siekiama ir toliau e, tos standartus tobulinti, užsibriežti aukštesnę kartelę. Mes esame gana, gana aktyvūs dalyviai, kalbant apie tą išorinę dimenciją. Džiugu, kad esame pripažįstami kaip patikimas balsas kalbant apie jungtinės tautas, G7, mūsų balsas tikrai yra girdimas, svarbus yra ir tie dvišaliai ryšiai. Tai be abejo turime būti atsargus. Ir anksčiau, kai dirbau kovos su terorizmo klausimais, daug apie tai buvo kalbėta, buvo kalbėjima apie radikalėjimo aspektus. Ir Šiuo atveju situacija panaši, tačiau tai nereiškia, kad e, turime sustoti vietoje ir kažkaip nustoti siekti aukštesnių standartų. Man, kaip jau minėjau, manau, kad esame tikrai patik, patikimas partneris, e, matomas partneris ir tikiuosi, kad ta tendencija tęsis ir toliau. Ar bus daugiau pastabų, ar kažkas dar norėtų sureaguoti? Ačiū. Taip, turiu keletą komentarų. Man tiesą pasakęs buvo labai įdomu išklausyti jūsų pasisakymus. Aš pati mm, esu mokslininkė, nesu politikos e, srities atstovė. Ir, kaip jau minėjau, galiu pritarti tam, kad tikrai galime daug pasimokyti iš Švedijos, iš kitų valstybių narių. Kalbant apie bendradarbiavimą su kitomis šalimis, e, už ES ribų, tiek ir ES e, e, ribose, turime kritiškai žvelgti į save. Turime taip pat būti pasirengę mokytis iš kitų. Ačiū. Dėkoju. Dabar jau galėsime baigti šį klausimą. Aš nuoširdžiai norėčiau padėkoti už e, tai, kad buvo suorganizuotas šis susitikimas kartu su saugumo ir gynybos pakomitečiu. Tikiuosi, kad mūsų bendras darbas padės užtikrinti, jog veiksmų planai būtų įgyvendinti ir susilauktų deramo dėmesio. Dėkui. Aš pati taip pat norėčiau padėkoti dalyviams. Dėkoju, kad atvykote į mūsų šiandienos diskusijas. Dar vienas dalykas. Mes, sėdė komitete, nebejotinai deramą dėmesį skirsime šiems klausimams, jie išliks aukštoje mūsų darbo tvarkės vietoje. Be to, puikiai matote, kad ir lyčių perspektyva, to aspekto integravimas, taip pat 1325 rezoliucija yra vienas svarbiausių prioritetų. Dėkoju.